Also, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, pratęskime posėdį. Norėčiau pasveikinti į posėdį atvykusi komisarą Ettinger. Sveikinu Jūs, žinoma. Pradėsime diskusijas iš karto, suteiksiu žodį komisaro. Komisarui dar kartą sveikinu jį atvykusi mūsų posėdį jis informuos apie dabartinę situaciją, o po to padiskutuosime visais mums rūpamais klausimais. Prašom, komisarė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai, deputatai, šiandien man labai džiugu jūsų komitete pakalbėti apie energetikos klausimus, taip pat informuoti apie mūsų priimtą energetikos strategiją ir taip pat pristatyti mūsų siūlomą infrastruktūros paketą ir žinoma, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Tai labai geras, dėkingas metas, kadangi šios savaitės penktadienį įvyks energetikos ministrų taryba ir visi šitie klausimai bus įtraukti į šios tarybos darbo atvarkę. Taip pat ir vadovų taryboje, kuri įvyks 2011 m. vasario 4 dieną. Mes kalbėsime apie Europos energetikos politiką. Tai unikali galimybė energetikos klausimus pakelti į patį aukščiausią valstybių ir vyriausybių vadovų lygį ir iš jų gauti uh, nuomonę apie tolesnę raidą, apie tai, kaip toliau bus plėtojama Europos energetikos politika. Taigi mes atsižvelgėme į Lisabono sutarties 194 straipsnio nuostatas, įgyvendiname jas ir siekiame tikslų, kurie yra numatyti strategijoje 2020. Man ir mums visiems įgyvenę šią strategiją labai svarbu sukurti vidaus rinką. Diskutuojant dėl Kolarska Bobinska pranešimo buvo konstatuota, kad kokias yra problemos, kokios yra galimybės įgyvendinti vidaus rinką, tačiau dar nepasiekta reikalingos pažangos Kasgi įgyvendins visus šios tikslus? Komisija pirmiausia yra atsakinga už tai, kadangi komisija yra sutarčių sergėtoja ir kartu sutarčių įgyvendintoja. Galėčiau pasakyti, kad vidaus rinkos nuostatų įgyvendinimas man asmeniškai yra svarbiausias prioritetas. Tas nuostatas turi gyventi valstybės narės ir į jas atsižvelgti taip pat sutartyse su trečiosiomis šalimis. Pavyzdžiui, mes konsultavome Lenkijos vyriausybė, kuri pasirašinėjo sutartis dėl Jamal dujotekio, taip pat mes konsultavome Bulgarijos vyriausybę, kuri pasirašinėjo sutartis dėl dujų tiekimo pietų dujotekių. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju mes teikiame informaciją, konsultuojame ir kita vertus mes siekiame iš esmės įgyvendinti mūsų nuostatas rinkose ir norime, kad jų laikytųsi ir kiti rinkos dalyviai. Tam reikia valstybių narių pagalbos, kurios priemi direktyvas ir reglamentus ir tie dokumentai jau teisiškai įsigalioja. Todėl vasario ketvirtąją priminsime apie tai valstybių ir vyriausybių vadovams vadovų taryboje. Tačiau yra valstybių narių ir jų vyriausybių, kurios iš esmės siekia vidaus rinkos, tačiau kurios sekmadieniais tiesiog pamokslauja apie vidaus rinkos privalumus, tačiau nuo pirmadienio iki šeštadienio elgesi priešingai. Turiu galvoje pirmąją ir antrąją vidaus rinkos paketą, taip pat turiu galvoje ir konkurencingumo taisyklės. Kovo mėnesį mes pradėsime ACR veiklą ir tikiuosi, kad mes konkrečius tikslus suformuluosime dar ir šiais metais, tačiau nepatvirtinę biudžeto mes negalėsime e, pradėti ACR projekto įgyvendinimo. Mūsų energetikos strategija apibūdina, apibūdina penki svarbiausiai aspektai. Tai yra energijos taupimas, siekiant strategijos 2020 tikslų reikia labiau taupyti energetikos šaltinius ir taip pat veiksmingiau naudoti energiją. Aš taip pat šių metų pabaigoje informuosiu apie būsimą energetikos veiksmingumo strategiją. Aš laukiu jūsų pranešimo, jūsų nuomonės ir gruodžio ir sausio mėnesiais diskutuosiu su interesu, suinteresuotomis šalimis, aiškinsiuosi likusius klausimus ir kovo mėnesį tikiuosi pateikti mūsų energetikos veiksmingo naudojimo strategiją. Kitas prioritetas tai yra energetikos tinklų plėtra. Trečia, ap, aprūpinimo saugumas ir energijos kainos priimtinumas. Aš manau, kad energetikos šaltinių kaina yra viena iš svarbiausių diskusijos temų ateityje. Taip pat labai svarbu diskutuoti su kitomis valstybėmis ir išsaugoti mūsų uh, tą vadovaujantį vaidmenį vystant naujasias energetikos technologijas. Ir penktasis aspektas - būtina ir toliau išnaudoti mūsų labai svarbų geopolitinį svorį, užtikrinant vieningą energetikos politikos sklaidą į išorę. Žinoma, infrastruktūros strateg paketas yra vienas iš esminių raktų siekiant sutvirtinti energetikos politiką. Mes turime galvoti apie tai, kad mūsų energetikos, tai yra dujų ir elektros energijos tinklai yra pasenę, tačiau jų atnaujinimas reikalauja solidarumo diversifikacijos, palankaus požiūrio į atsinaujinančius energetikos šaltinius. Kitaip mes nesukursime energetikos vidaus rinkos. Energetikos konjunktūros pagyvinimo programos paketas yra labai svarbus aspektas, sprendžiant šios klausimus, kadangi pagal šį konjunktūros pagyvinimo e, projektą apie 90 procentų lėšų yra išnaudojama būtent atitinkamiems konjunktūros pagyvinimo, suaktyvinimo projektams. Tačiau reikia ir toliau tęsti investicijas į mūsų infrastruktūrą, į tinklus, į skirstomuosius tinklus, į jungtis, spręsti visas problemas, kad energija galėtų laisvai tekėti į visą Europą. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir kaim, santykius su kaiminėmis valstybėmis, kad iš visų valstybių narių ir iš kaiminių valstybių Norvegijos, Šveicarijos, Kroatijos ir kitų ES regionų valstybių kandidačių, Serbijos, taip pat ir iš Ukrainos būtų galima gauti energiją. Neseniai vyko darybos, susitikimai su Ukrainos atstovais. Taip pat reikia nepamiršti Turkijos, kadangi Turkijos įtraukimas į mūsų infrastruktūros bendryje, energetikos bendryje būtų naudingas visoms šalims, kadangi pietinis koridorius iki Kaspijos jūros, taip pat Turkmenistano, Kazakstano, ne tik tai Azerbaidžiano įtraukimas yra labai naudingas dalykas, taip pat reikia atsižvelgti į specifinę partnerystę su Rusija, kadangi Rusija yra būtinas, svarbus energetikos partneris ir taip pat galėtų įsitraukti į mūsų energetikos bendryje. Mūsų komunikate apie infrastruktūros prioritetus iki 2020 ir vėliau mes jau žengėme pirmuosius žingsnius. Dabar reikėtų žengti kitus žingsnius, galvoti apie licenzijų procedūras, apie investicijas, apie reguliavimą, apie kainodarą, kainų valdymą, kaip galima plėsti energetikos e, perdavimo į skirstomosius tinklus problemas. 200 milijardų eurų ateityje mums prireiks spręsti visas šias problemas, reikia uh, Todėl galvoti apie privačias investicijas, taip pat reikėtų dalį tų kaštų perduoti didiems privatiems dujų ir elektros energijos vartotojams. Taigi, artimiausiame dešimtmetyje šie klausimai tiesiog bus mūsų pastovoje darbo tvarkėje. Taip pat reikia siekti strateginių energijos tinklų arba magistralių įsteigimo, kurias kuruotų, prižiūrėtų keletas valstybių narių, tai yra Centrinėje Europoje, Pietričių Europoje, atskiruose valstybėse, pavyzdžiui, Lenkijoje ir Suomijoje, mūsų ES e, e, šiaurinėje ir rytinėje dalyje Taip pat reikėtų galvoti apie Graikiją ir Balkanų regionų valstybės. Reikėtų turėti omenyje 6-7 regionus, kurie galėtų labiau bendradarbiauti. Taip pat mes siekiame, kad būtų plėtojamas regioninis bendradarbiavimas įtraukiant ir trečiasias šalis, kad Šiaurės jūros regionų valstybės apsijungtų į regionę energetikos bendryją. Kad tai būtų devynios valstybės narės plus e, Norvegija, kurios siekia pasirašyti bendrą ketinimų protokolą ir galėtų sukurti regioninį tinklą. Tam reikalingas e, greitesnis sprendimų ir taip pat licenzijų išdavimo protokolas procesas. Labai svarbu atsižvelgti, kuriant tokius konglomeratus į valstybių narių nacionalinius įstatymus. Reikia išspręsti nuosavybos teisės klausimus ir taip pat atsižvelgti į vietos savivaldos interesus. Tačiau vis dėlto mes turime šį darbą atlikti labai preciziškai ir stengtis kuo greičiau judėti į priekį. Paskutinėme dešimtmetyje Vokietijoje, kai buvo kalbama apie rytų Vokietijos ekonomikos atstatymą, buvo suformuluotas šūkis Aufbau Ost ir pavyko e, suderinti įvairių institucijų veiklą ir administracinių institucijų veiklą. Vyriausybės institucijos ir teismai dažnai pradeda nagrinėti tam tikrus klausimus po to, kai paraiškos yra pateikiamos raštu ir kai jų gavimas yra atitinkamai įformintas dokumentais. Ir tik tada pradedamos įvairios administracinės procedūros. Tačiau strateginiai dalykai turi būti sprendžiami daug anksčiau, taip mes išvengsime vėlavimo ir be to valstybės narės turi nusiteikti dirbti veiksmingai, greitai ir užtikrinti kuo didesnį pagreitį, žinoma, labai nuodugniai išnagrinėjant visas paraiškas. Aš jau minėjau, kad reikalingas solidus finansavimas, turint omenyje privačias investicijas ir taip pat papildomas ES biudžeto investicijas. Šalia tų didžiųjų iniciatyvų energetikos strategijos, kurią padėjo parengti ir parlamentas, ir kalbant apie infrastruktūros paketą, kuris yra rengiamas labai spardžiai, sparčiai. Reikia nepamiršti ir mūsų iniciatyvos dėl brandolinių atliekų. Aš manau, kad brandolinių atliekų tvarkymui turi būti taikomi patys aukščiausi reikalavimai ir tarptautiniai standartai. Taigi mes dar prieš pradedant oficialias konsultacijas ir darybas turėtumėte pateikti savo nuomonę jūsų parlamento deputatų nuomonė mums jie yra labai svarbi, kadangi brandolinės atlikos yra labai svarbus klausimas, kadangi daug ką reikia keisti, konstruktyviai elgtis ir taip pat galvoti apie ateitį, kad būtų priimti labai geri ir veiksmingi įstatymai. Dėkuoju. Ganz herzlichen Dank. Aš dėkuoju komisarui. Matau, kad keletas kolegų, netgi dvylika, prašo žodžio. Galvodamas apie laiką, norėčiau, kad daugiau nebebūtų užsirašoma į sąrašą, bet atrodo, kad jau 14 pagėdaujančių kalbėti yra, galbūt tuo ir baigsime dėkočiau, jeigu niekas daugiau nebekalbėtų ir kad kalbantieji suformuotų savo klausimus arba mintis per vieną, maksimum dvi minutės. Pana Šimanski, labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui, komisarė. Norėčiau paminėti du klausimus. Tolesnis bendros energetikos rinkos kūrimas yra neatsiejamai susijęs su tiekimo diversifikacija, su energijos e, tranzitu ir kūro šaltiniais. Juodosios jūros regione ES Nabuko projektas labai aktyviai konkuruoja e, su Gazpromo South Stream. Priklausomai nuo to, kas laimės e, ta, tas varžybas, tą konkurenciją ir kas pripildys vamžius, uh, E, nulems galutinę, galutinį rezultatą. Kiek matau, Nabuko dabar išgyvena labai e, dramatišką situaciją, todėl kad Rusijos federacija teikia nepaprastai didelę paramą tai South Stream pietinės srovės projektui, bet to kai kurios valstybės narės tą projektą paremė. Ar tikrai taip yra? Ar Europos komisija atsižvelgia į e, šio projekto, South Stream projekto prioritetą, prioritingumą? pietričių Europos tinkle. Manau, kad visi nusteptų, jeigu ES pradėtų remti labiau South Stream negu Nabuką. Dar vienas klausimas. Jūs paminėjote, kad Europos komisija konsultavosi su Lenkija ir Bulgarija dėl Jamal e, vamzdyno ir South Stream projekto. Ar tikrai taip yra? Ar tikrai e, Jamal e, sukelia tam tikrų apribojimų vidaus rinkai? Urimatą. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε και για την... Labai ačiū ponė pirmininkė ir dėkoju komisijos nariui už dalyvavimą. Esu labai dėkinga už jūsų išsamų pasisakymą. Sutinku, kad vasario ketvirtą dieną taryba susitikusi duos labai aišku ženklą dėl pagrindinių energetikos politikos prioritetų, kurie kuriami jau dabar pagal e, sutarties 114 straipsnį. Aš tikiuosi, kad tos vadovų tarybos e, rezultatai pabrėž energetikos politikos reikšmę, akcentuos ją, Mesgi turime siekti tvarios ir subalansuotos energetikos politikos. Be to, reikia atsižvelgti į Europos parlamentui tenkantį vaidmenį, berengiant tuos prioritetus. Manau, kad tą reikėtų pabrėžti taip pat. Aš turiu labai konkretų klausimą susijusiu su naujaja energetikos strategija 2020 metams. Europos komisija yra sakiusi, kad Jis siekia užtikrinti tam tikrą konvergenciją, tam tikrą nacionalinių sistemų e, vienodumą energetikos požiūrių. Ir norima visuomet pabrėžti, kad bendroji rinka bus pereimas nuo vietos rinkos prie tarptautinės rinkos. Europos parlamentas be bejonės e, tokią įvykių raidą nuoširdžiai parimė Ir jeigu pažvelgtumėm į priimtus energetikos nacionalinius veiksmų planus, pamatytume, kad teisingai pasielgėme, turiu galvoje, Europos parlamentui remiant nacionalinius veiksmų planus. Tai darėm per pastarosius keturis metus itin aktyviai. Pastebėjome, kad didžioji dalis 2020 metų tikslų yra pasiekiami, pasak prognozių. Taigi, kad pakeistume jau dabar sėkmingai veikiantį modelį ir sukurtume vadinamosius žaliuosius leidimus, e, mes sukurtume tam tikros rizikos atsinaujinančio energijos šaltinių e, rinkai. Ir manau, kad jūsų komunikatetas atsispindi. Būtina sukurti tokią specifinę infrastruktūrą. Be to, jūs pabrėžėte, kiek daug pinigų reikės tą infrastruktūrą atnaujinti. Todėl aš norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate pakeisti e, konkrečią jau egzistuojančią direktyvą dėl atsinaujinančio energijos šaltinių, kad būtų galima išjudinti E, nacionalinių sistemų suderinimo procesą ir sukurti visos Europos masto žaliųjų leidimų sistemą. Van Brent. Dank u voorzitter. Um, uh, <clears throat> commissaris, bedankt ook voor uw uitgebreide. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Dėkuoju už išsami prezentaciją. Mes labai laukiame galimybės su jumis bendradarbiauti per artimiausius mėnesius Praėjusią savaitę Strasbūrė aš labai daug kalbėjau apie energetikos e, taupimą, o šiandien norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti apie infrastruktūros paketą. Be bejonės, kaip Jūs pasakėte, jis yra itin svarbus. Kaip žinote, mano frakcija mano, kad atsinaujinanti energija yra vienas iš pagrindinių prioritetų, kurių mes turime siekti klimatos politikoje ir energetikos saugumo politikoje. Žinau, kad daugelis valstybių narių šioje srityje kėlė mažas ir didelės iniciatyvas, tai suteikė šiek tiek optimizmo. Tačiau aš norėčiau sužinoti, ar jūsų nuomonė mes jau galėtumėm pritaikyti mūsų infrastruktūrą atsinaujančios e, energijos keliamiems iššūkiams atremti. Pirmiausia, iškyla tas supertinklo klausimas. E, jis leistų pagrindinius atsinaujinančios energijos šaltinius sujungti į vieną tinklą ir galbūt išstumti tai, kas yra nereikalinga. Tačiau kitas dalykas yra tas išmanusis tinklas. Labai svarbu užtikrinti, kad daugelis e, energijos e, pavienių iniciatyvų būtų suderintos ir greitai įgyvendintos. Kai kurios valstybės narės dirba labai greitai, tačiau yra tokių, kurios vėluoja. Esu girdėjusi, kad e, iš tiesų problema kyla dėl kai kurių valstybių narių tiekėjų. Jie teigia, kad jiems yra sunku patekti į rinką. Taigi, gerbiamas komisijos nariai, gal galėtumėt pasakyti, ką mes galėtume padaryti, kokiu iniciatyvu reikėtų, kad procesas palengvėtų, apie kokius teisės aktus kalbame, kas galėtų palengvinti e, lengvesnį naudojimąsi kas galėtų palengvinti naudojimąsi tais išmintingaisiais, išmaniaisiais tinklais. Tašur, Eh, köszönjük, hogy eljön hozzánk és tájékoztat eh, bennünket. Eh, Dėkoju, kad jūs atvykote į mūsų posėdį ir pateikėte informaciją. Labai džiugu jūsų klausytis. Atvykite dažniau, jūsų, mūsų komitetas visada jums išreikš savo pritarimą. Pirmininkaujant Vengrijai bus organizuojama vadovų taryba, būtent kuri nagrinės ir energetikos klausimus pagrindinė tema yra energetinis saugumas ir todėl norėčiau paklausti, kaip parlamentas galėtų prisidėti prie šios tarybos sėkmės. Kitas dalykas, ko galima tikėtis iš, arba kada galima tikėtis energetikos struktūros pasiūlymų paketo. Kitas dalykas, energetikos veiksmingumas arba taupimas yra svarbiausias dalykas, tačiau reikia galvoti apie konkurentus, skaitmeninės paslaugas, skaitmeninių paslaugų teikėjus, kadangi tos įmonės turi daugiau pranašumų ir privalumų konkurencinėje kovoje, lyginant su energetikos įmonėmis. Taip pat jūs kalbėjote apie e, įstatymų projekto susijusias su vadovėlius at, attekomis. Ponas Hennas, dėkoju. Europos e, šalis perkelia direktyvas, e, direktyvos nuostatas e, dėl elektros rinkos. Jūs minėjote per savo kalba, kad labai reikia užtikrinti priimtinas kainas. Ekspertai sako, jog tai reiškia, kad mums reikia nuo 7 iki 11 procentų elektros e, Europoje dabar ir tas procentas turėtų pakilti iki 15 e, procentų iki 20 metų. Ir Taip pat reikia galvoti apie bendruosius interesus, ne privačius interesus. Noriu paklausti, kokiu jūs norite imti, ketinate imtis priemonių, kad būtų apsaugoti vartotojai, taip pat kaip bus apsaugoti skatinami bendrėjai interesai ir užtikrinamas visų saugumas, o ne bus tik tai kalbam apie sterilų, sterilę ir nieko gero neduodančią konkurenciją. Toliau privačios viešosios partnerystės. Ar tai taip pat nesukels finansinės naštos? Kolega Balčytis. Minikė, gerbiamas komisarė, tikrai e, labai dėkingas už tokį samų ir gana aišku komunikatą. Ir aš manau, kad jeigu jisai būtų patiktas prieš metus, tai tikrai daugelis iš mūsų būtumėme jo nesupratę. Aš manau, kad pasikeitusi situacija iš tikrųjų verčia tikėti, kad ES ateityje turės vieningą, nepriklausomą, saugę energetinę sistemą. Jeigu Europos komisija siūlo naują metodą sudaryti energetikos infrastruktūrą žemėlapį, ar nebūtų tikslinga jau šiuo metu pradėti peržiūrinėti valstybės narių energetikos planus? Ir tuo būdu galbūt e, kai kuriuom valstybėm šiandieną yra iškilęs uždavinys statyti ar nestatyti didžiulius objektus kaip atominės elektrinės. Tam finansinių resursų, kaip žinote, yra nepakankamai. Planuojama įkeisti neturimus infrastruktūros e, objektus. Ir tai galbūt e, leistų parekomenduoti tom valstybėm narėm, koks e, energetinis derinys jom labiausiai tiktų. Ir Atsinaujantis energijos e, šaltiniai. Kaip žinia, dar šiandien yra skaičiuojama, kad atominė elektrinės gaminama elektros energija yra pigesnė negu iš atsinaujančių, elektros, e, e, iš atsinaujančių energetinių šaltinių. Ar jums netrodo, kad jeigu valstybės narės prisimtų didesnius įsipareigojimus, tai turėtų būti skatinamas kažkaip tos valstybės arba jų išlaidos kompensuojamas? Ačiū labai. Angelika Nibler. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisarui už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Man labai džiugu, kad jūs prieš energetikos ministrų tarybą atvykote pas mus ir kalbate su mumis. Jūs kalbėjote, kad reikia toliau plėtoti energetikos infrastruktūrą tačiau aš vis dėlto skeptiškai vertinu finansavimo galimybės. Jūs sakėte, kad iš dalies turi būti finansuojama iš privačių šaltinių, taip pat e, naudotis bendru papildomu finansavimu iš ES fondų, taip pat reikėtų galvoti apie valstybių narių nacionalinių biudžetų išteklius. Aš nežinau, ar bus įgyvendinti visus šituos e, tikslus, galbūt vis dėlto e, reikėtų pagalvoti, ar infrastruktūros projektus nereikėtų geriau finansuoti iš ES biudžetų. Jūs kalbėjote apie leidimų procedūros pagreitinimą, tai labai svarbus ir būtinas dalykas. Labai dėkoju už tai, kad jūs labai griežtai laikote savo nuomonės kadangi visos leidimų procedūros yra vykdomos nacionaliniu lygmeniu, o Vokietijoje dar reikia gauti papildomą žemių sutikimą, todėl reikėtų ko gero pagalvoti ir apie subsidiarumo principą, kadangi Bruselėje dažnai nieko negalima nuveikti, jeigu praktiniai dalykai turi būti sprendžiami vietos lygiu. Taip pat jūs kalbėjote ir ESETEC projektą ir žinoma, norėtume pasiteirauti, kokiu konkrečių žingsnių ketina imtis komisija, kad šio projekto įgyvendinimas pasistumėtų į priekį. Uh, labai ačiū, Ivon Belėt. Tiesą sakant, aš galiu labai trumpai kalbėti, nes aš turiu tokį pat klausimą kaip Angelika dėl finansavimo, gerbiamas komisarė. Be bejonė, tai yra būtina tam, kad pasiektume čia e, popieriuje surašytus tikslus. Jeigu kalbame apie naujas finansinės priemonės, tai pirmiausia turim suprasti, kad tai suteikia puikią progą sukurti vadinamasias euro obligacijas ir jas panaudoti kaip priemonę įgyvendinti visus ambicingus tikslus. Ar jūs manote, kad būtų galima maždaug nustatyti terminus, kada naujieji finansiniai instrumentai galėtų būti atsirasti, ar tai būtų euroobligacijos, ar garan, paskolų garantijos privačioms viešosiams partnerystėms, kada tai būtų įmanoma turėti Europos Sąjungoje. Kitas dalykas. E, kitas dalykas yra autorizavimo procedūra. Labai svarbu ją gerai išsiaiškinti. Jūs kalbate apie tą vadinamąją vieno langelio sistemą ES administracijoje. ES būtų tarsi koordinuojanti e, institucija, dirbanti su nacionalinėmis regioninėmis tarnybomis. Tai labai drasus siekis ir labai svarbu, kad būtų rasta pakankamai paramos tokiam siekiui, nes visų infrastruktūros projektų pamatas yra toks koordinavimas. Kada jūs įsivaizduojat, tos vieno langelio sistemos galėtų atsitikti? atsirasti. E, jeigu tokia e, sistema būtų sukurta, tai gera leidimų išdavimo procedūra būtų sukurta per penkerius metus. Kada jūs įsivaizduojate, tai galėtų atsirasti 2014 ar 2018 metais, kada būtų realu to tikėtis? Ponas Turmes, turbūt būtų gerai, jeigu komisijos narys dabar galėtų atsakyti klausimus ir tada mes išklausytumėm antrąjį raundą, nes kitai bus 15, 16 ar 20 klausimų pateikta. Tai būtų dinamikos iškraipimas ir trukdytų mūsų aktyviai, e, efektyviai veiklai. Ačiū suteikti galimybę visiems kolegoms paklausti, kadangi laiko yra nedaug, tačiau jeigu jūs pagėdaujate, kad komisaras dabar atsakytų, galime suteikti galimybę komisarui. O jeigu ne, tuomet kitas kolegas patikė klausimą. Kolega žadu. It's your problem now. <laughs> Das Thema Gasleitungen und Dujotiekių klausimas ir šiaurinio koridoriaus klausimas. Mes neketiname kaip nors apsunkinti, blokuoti, apsunkinti arba uh, kliudyti South Stream įrengimui. Tai naf, dujotikis, kuris galėtų diversifikuoti ES dujų rinką. Taigi juo būtų pristatomi dideli, didesni kiekiai dujų į ES rinką. Kitas dalykas - Kaspijos jūros regionas. Mūsų manimų šitas South Stream yra mažas projektas, kurį galima to toleruoti, o Nabuko projektas galėtų būti vienas iš prioritetinių ES projektų dėl Kaspijos jūros regiono ir tiekimo iš jo Azerbaidžianas yra pasirengęs teikti dujas, taip pat ir e, Turkija yra pasirengusi prisijungti, taip pat Austrija, Vengrija, Bulgarija, Azerbaidžianas, Gruzija taip pat yra potencialūs dalyviai. Svarbu nuspręsti, kokius kiekius galima transportuoti. Taip pat reikia palūkėti, kol e, Bagdate bus sudaryta veiksminga vyriausybė ir galbūt Irakas prisijungs prie šitos to dujokio tiejokio, bet to Turkmenistano prezidentas prieš keletą dienų paskelbė savo pasiryžimą taip pat Kaspijos jūrą e, teikti dujas. Komisijos pirmininkas Baroso kitų metų pradžioje ketina nuvykti į šį regioną ir užsitikrinti e, politinį pritarimą ir taip pat išreikšti ES susidomėjimą šiuo projektu. Galbūt jau skaitėte pastarosiomis dienomis, kad Putinas lankėsi Berlyne ir pateikė daug konstruktyvių pasiūlymų pramonės ir priekybos srityje. Tačiau, kalbant apie vidaus rinkos nuostatas, vis dėlto buvo paminėti Jamalio projektai, taip pat ir buvo paminėta Lenkija, taip pat Gazpromas. Prieš devynias dienas įvyko Rusijos ir ES dialogo susitikimas ir buvo ieškoma sprendimų, kaip atsižvelgti į Rusijos ir Lenkijos interesus. Tai nelengvas dalykas, juk negalima nutiesti dujotekio, o kitoje valstybėje tiesiog išgręžti jame skylę. Taigi reikia sveikų protų pamatuoti viską. Kita. Norėčiau prieš vasario ketvirtąją dieną dar kartą susitikti su jumis prieš įvykstant vadovų tarybai. Mes su vadovų tarybos pirmininku Fan Rompoj sudarėme darbo grupę, kuri rengia vadovų tarybos darbo tvarkę ir mes vadovaujame, žinoma, tai darbo tvarkiai kartu, kartu su ponu Van Rampoj ir e, kolega Baroso. Mes bandome suformuoti vidaus rinkos nuostatas, taip pat galvoti apie infrastruktūros aspektus ir taip pat norime pateikti apmatus energetikos politikos srityje, santykiuose su trečiose valstybėse. Taip pat galvojame apie e, technologinę pažangą ir taip pat elektros energijos taupimą ir veiksmingą jos naudojimą. Ir tai, žinoma, dešimties metų laikotarpyje atsinaujinančios energetikos šaltinių vieta bendroje energetikos sistemoje labai svarbi per ateinančius dešimt metų. Labai svarbu pasinaudoti tomis atsinaunančių šaltinių reglamentavimo taisyklėmis valstybėse narėse ir pabandyti jas harmonizuoti ES lygmeniu. Tai rodo projektai Windparex, offshore steigimo projektas Junktinės karalystės teritorijoje, taip pat e, elektros perdavimas į skirstomuosius tinklus, taip pat Amsterdame, Kölne vykdomi tokie projektai. Tokie projektai išeina už vienos valstybės teritorijos ir Dėl tų priežasčių reikia susitarti dėl energijos uh, uh, perdavimo į kitos valstybės skirstomuosius tinklus. Aš kalbu apie harmonizavimą, o ne Europos masto suvienodinimą. Reikia galvoti apie atsinaunančių energijos šaltinių pagamintos energijos e, kainą fiksuotą kainą, kadangi elektra niekaip negalim, nesiskiria nei savo skoniu, nei savo spalva ir todėl reikia numatyti tam tikras jos atskirimo galimybės. Mes esame sukūrę darbo grupę, kuri domisi e, tinklų, skirstomųjų tinklų klausimais kaip tie tinklai turėtų atrodyti. Antra, kaip ir kokia elektros technika, kokios stotys turėtų būti sukurtos. Trečia, reikėtų imtis ir elektros tinklų klausimo, kad tuos tinklus būtų galima kurti, galvojant apie jų plėtrą, taip pat galima navigaciją ir taip toliau. Taigi Smart Cities modelis yra vienas iš tų prioritetinių. Įgyvendinant antrąjį vidaus rinkos paketą mes bandome daryti spaudimą valstybėms narėms ir įgyvendinant trečiąjį paketą kitais metais mes jau spausime valstybės narės dar labiau. Dabar mūsų generalinis direktoratas konsultuojasi su valstybėmis narėmis dėl atitinkamų įstatymų įgyvendinimo juose. Taip pat buvo klausima apie finansavimą ir infrastruktūros leidimų išdavimą. Finansuojant labai svarbu, kad nacionaliniai reguliavimo įstatymai ir taip pat elektros kainos nustatymo procedūros leistų sudarinėti rezervą. Visa tai yra susijęs su nacionaliniais reguliavimo įstatymais kad tie įstatymai skatintų konkurenciją ir draustų kartelinius susitarimus arba junginius. Labai svarbu, kad kaina išliktų kuo stabilesnė. Todėl reguliavimo tarnybos turėtų atsižvelgti ir į kainos didėjimo aspektą, kadangi reikia užtikrinti ir elektros perdavimą į skirstomuosius tinklus, tačiau taip pat reikia atsižvelgti ir į būtinybę plėtoti skirstomuosius tinklus. Tai turi atsispindėti ir potencialiame e, kainos didinimo, didinime. O kai kalbame apie tarp valstybinius tinklus, turime galvoti apie europinio finansavimo arba bendrą finansavimo galimybę. Dabar norėčiau neoficialiai pasakyti, kai, kai bus pradėta įgyvendinti konjunktūros pagyvinimo programą, programą, kuriai per trejus metus yra skirtama, skirti 2,4 milijardai eurų. Labai svarbu, kad šitie pinigai būtų panaudoti labai veiksmingai kad projektus įgyvendinant būtų skiriama nedaugiau kaip 12-14 procentų iš ES biudžeto ir ypač skatinant tuos projektus, kurie yra tarptautinio masto. Taigi per metus yra numatyta projektams skirti 800 milijonų eurų. Tokių projektų gyvenimas galbūt būtų naudingas ir prasmingas per ateinančius penkerius, šešerius metus, kad ne tik krizės laikotarpiu, bet ir įprastiniu biudžetiniu biudžeto įgyvenimo laikotarpiu būtų galima numatyti lėšų. ENSO I ir ENSO G yra vieni iš svarbiausių mūsų partneriai bet mes nenorime kištis į nacionalinę konstituciją neteisę. Procesų skatinimas, spartinimas, planavimas, teisminės instacijos, licencijų išdavimo procesai turi vykti valstybėse narėse. Tačiau valstybės narės gali susitarti dėl bendrų institucijų, taip pat teikti pirmenybę energetikos infrastruktūros projektams, ir reikėtų pasinaudoti gerąją praktiką sukaupta valstybėse narėse, tačiau kartu atsižvelgiant į teisinės valstybės ir demokratinius principus. Taigi yra tam tikrų galimybių paspartinti procedūras ir vietoj 12 14 metų galbūt mes galime sukurti bendrus tinklus per 5-6 metus. Ir tai yra labai svarbu plėtojant mūsų energetikos politiką. Ta pati galima pasakyti, kalbant apie viduržėmio jūros regiono, regioną. Prancūzai, pavyzdžiui, sukūrė atskiras grupės, bendrijas ir siekia užsitikrinti, kad ir Marokas, Tunisas, Alžyras ir kitos valstybės, Mauritanija, galėtų susiburti į grupės ir užtikrinti investicijas būtent ten, kad būtų kuriama infrastruktūra, kuri būtų atspari ir sauliai, ir e, e, šalčiui, ir kad galėtų pasinaudoti energiją, kuri teikia vandens telkiniai ir saulė ir taip toliau. Taigi mums reikia suderinti, harmonizuoti ne tik tai ES teisę, galvojant apie atsinaunančius energijos šaltinius, bet ir suderinti tą teisę su kitų valstybių Tačiau galvojant apie Prancūzijos ir Vokietijos elektros tinklų jungtis, taip pat reikia galvoti apie teisės nuostatų harmonizavimą. Kolega Žado. Euh, euh, Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Jūs euh, tarp prioritetų paminėjote energijos suvartojimo sumažinimą, energijos efektyvumo gerinimą. Ir e, nuo to mes pradėjome diskusijas dėl dujotiekio ir dujotiekimo. Paprasčiausiai aš norėčiau priminti, kad 20 procentų sumažinus energijos vartojimą Europoje e, e, su, panaudotume 15 nabuko e, vamzdynų, sutaupytume tiek vamzdynų. Prezidentas Baroso laikėsi E, dujų tiekimo regione ir jis pats tai matė. Ar mes galėtume įsivaizduoti, kad per vadovų susitikimą Bruselėje vasario mėnesį e, galėtų parlamentas, taryba ir komisija pademonstruoti geriausias įmanomas e, šildymo sistemas Europos rinkose? Nes jeigu mes, galvodami apie ekodizainą, E, sugebėjome gerokai pagerinti e, energijos vartojimą šildymo sistemose, mes e, matome, kad Nabuko projektas vis tik tai dar ne, nepažengė į priekį. Kalbame apie energijos šaltinių keitimą. Čia kalbam ne tik apie elektrą. Reikėtų prisiminti CO2 išmetimo iš automobilių reglamentus. E, tai tikslai išsikelti labai griežti. Mes norime 20-30 procentų sumažinti kūro sunaudojimą automobiliuose. Ir be to turime iškelti realią pastatų iniciatyvą, kad atnaujintume pastatus ir kad dviem trešdaliai sumažintume uh, e, užšildymą mokamas sumas. Manau, kad tai yra vienas iš didžiausių prioritėtų. Mes turime investuoti į šiuos sektorius. Tai yra mūsų pagrindinis siekis. Kollégem Metszáros. Metszáros. Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Valójában az energia... Dėkuoju, pirmininkė. Energetikos politika yra valstybių narių kompetencija. Tačiau aš tačiau padėkoti komisarui už jo iniciatyvą, už ryštą imtis šio klausimo ir daryti viską, kas yra įmanoma. Viskas, apie ką jūs kalbėjote, e, būtent e, be kitako ir energetinis saugumas yra labai svarbus dalykai. Kai kurios valstybės, ypač vidurio ir rytų Europos valstybės dar nėra pakankamai savarankiškos šioje energetikos srityje. Todėl norėčiau paklausti, kada vidurio ir rytų Europos valstybės galėtų būti integruotos į bendrą energetikos rinką, turiuomenyje 2004 metais įstojusios valstybės. Tai dauguma vidurio ir rytų Europos valstybių. Aš suprantu, kad viskas susiję su finansavimu, tačiau vis dėlto norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie potencialius terminus. Puikiai suprantame, kad brandoliniai energija yra teikiama pirmenybė. Mes norėtume, kad jūs pakalbėtume ir apie konkrečią vidurio rytų Europos valstybių situacija, kadangi jau 50 metų mes esam priklausomi nuo brandolinės energijos, tačiau šiandien iš ryto mes kalbėjome apie brandolinės energijos atliekų saugojimą ir laidojimą. Jūs puikiai prisimenate, kad pastaruoju metu vyko daugybė e, demonstracijų prieš brandolinių atliekų saugojimą. Taigi, Čia reikia daug mokslinių tyrimų, inovacijų. Kam teiktumėte prioritetą energetikai apskritai, ener... E, tyrimams, toms technologijoms ir taip toliau? Merci, monsieur le commissaire, de l'attention que vous avez à notre commission. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariui, kad uh, atėjo pas mus, mes dabar e, bandome perkelti rinkos, energetikos rinkos organizavimą į bendrijos lygmenį. Norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie energetikos vidaus rinką. Ar, negalime, ar galime turėti tokią rinką be priežiūros institucijos europinio masto? E, derinimas veiksmų tarp Europos ir nacionalinių e, priežos tarnybų, kaip tai galėtų veikti e, Europos Sąjungoje. Kitas dalykas - dujų pirkimas centralizuotas, kaip, kokios, kokie yra poslinkiai šioje srityje. Iš Kaspijos regiono. Dar buvo pateiktas klausimas apie Desertek. Ar galėtumėte ką nors daugiau apie tai pasakyti? Toliau e, dujų ir elektros tinklai. Ar jūs tikrinate, kas yra savininkai? Ar mes, piliečiai, galime būti tikri, kad e, liberalizuojant uh, E, viską bus užtikrintas deramas e, rinkos funkcionavimas, ar galime užtikrinti, kad užsienio operatorius netaps viso e, dujų ar elektros tinklo. Aš galvoju apie Gazpromą kaip pavyzdį arba kokią nors Kinijos bendrovę. Ar galime užtikrinti, kad išliks Europos nuosavybė europiečių rankose? Aš norėčiau pratesti ponios Nyblė idėją, kad reikėtų toliau tęsti diskusiją apie infrastruktūrą. Norėčiau paklausti jūsų apie atsinaunančių energijos šaltinių nuostatų harmonizavimą. 2007 metų rudenį Europos komisija pateikė atitinkamą modelį, kaip reikėtų harmonizuoti atsinaujinančių energetikos šaltinių rinką, išduodant žaliuosius sertifikatus. Ir mes tą pasiūlymą, žinoma, išanalizavome ir prieimė prie išvados, kad jeigu nacionaliniu lygmiu, lygmeniu būtų suformuluojami privalomi tikslai tai reikėtų sukurti ir atitinkamas nuostatas. Tačiau Lenkija niekada nepritorė privalomiems tikslams ir e, tai buvo vienas dalykas. Kitas dalykas, ekspertai mums paaiškino, kad jeigu mes atsisakysime nacionalinio perdavimo į skirstamuosius tinklus principu ir jeigu mes neišduosime atitinkamų sertifikatų, tai mes sukursime visiškai atskirą smulkę rinką ir turėtume papildomai mokėti netgi už uh, oro vėjo jėgainių sukūriamą energiją ir tai kainuotų milijardais, dešimtis milijardais eurų. Ir dabar aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs vėl grįžtate prie diskusijos, kurią mes pradėjome prieš keletą metų. Kadangi kol kas dar apskritai nėra įgyvendinta nacionalinių nuostatų dėl alternatyvių energetikos šaltinių. Tos nuostatos turi būti įgyvendintos iki šių metų gruodžio 15 dieną. Jūs apskritai nieko nekalbėjote apie bendradarbiavimo galimybę, kuri numatyta direktyvoje. Jūs kalbėjote apie offshore wind kalbėjote apie bendradarbiavimo mechanizmus, kurie yra numatyti direktyvoje ir kalbėjote apie 300 arba 500 megavatų e, gaminančias jėgaines, tai yra niekis bendrame kontekste. Ir tie desertek projektai, kuriems yra teikiamas finansavimas, mes negalime plėtoti nacionalinių programų, jų E, e, tiesiog palikti likimui valiai, e, forsuojant tokius nežymius desert, projektus kaip Desertek. Eh, dank u voorzitter, dank commissaris voor uw komst. Ik heb uh, uh, uh, korte vragen. U hebt het net gehad over smart. Dėkoju, komisarė. Labai trumpas uh, klausimas. Jūs kalbėjote apie išmaniosius matavimo prietaisus. Jie yra labai svarbus naudojant vietinę, vietoje pagamintą e, energiją, taip pat galvojant apie tus protingus išmaniosius e, miestus. Ir noriu paklausti, kodėl taip vėlai yra pateikiami pasiūlymai dėl standartų. Jūs užsiminėte apie, kalbėjote šiek tiek apie elektrinius automobilius, bet e, jau apie juos kalbama seniai. Jūs minėjote, kad bus įvesti 12 metais lik standartai, bet iš tikrųjų apie ką jūs kalbate ir koks yra tikras tvarkaraštis? Pasakysiu dar, kad e, vis, ne visoms valstybėms narėms labai įdomi išmaniųjų matavimo prietaisų sistema e, tema. ir nemačiau niekada jokio plano, kuris atspindėtų nuoseklų požiūrį. Kaip galima užtikrinti, kad vietoje pagaminta elektra būtų įjungta į e, tinklus. Kalbame apie e, greitkelius, bet galbūt mums jų, tų elektros greitkelių nereikia, jeigu nedaug tos elektros pagaminsime. Taigi, ką ketinate daryti, kad paskatintumėte gamybos, elektros gamybą vietoje? Žinau, kad šiandieną temperatūra Briuselėje kaip šiaurės ašigalė, galbūt greitai ir pingvinau pas mus atsiras. Bet E, gal tie visi dalykai e, yra labiau susijęs su e, ekoetiketėmis. Ir turime galvoti apie elektros energijos taupimą. Tai yra puikus dalykas ne tik taupyti pinigus, bet tai yra ir puikus dalykas siekiant klimato kaitos pažabojimo tikslų. Tai kada bus energijos taupimo tikslai padaryti privalomais? E, dziękuję bardzo. Myślę, że. Ponas Gerė. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkuoju komisarui. Manau, kad oras Briuselėje susijęs ne tik su pasauliniu klimato atšilimu, reikia dar kažkaip kitaip tai aiškinti. Turiu tris trumpus klausimus, reaguodamas į komisaro pareiškimą. Pirmasis dalykas - 3.20-tukai. Gal būtų geriau siekti šių tikslų, jeigu kiekviena valstybė galėtų lankščiai jų siekti, o ne viską darytume kartu Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, Lenkijoje e, termoelektrinių modernizavimas, ko generavimas būtų, kur kas, e, būtų labai geras dalykas siekiant šių tikslų. Dar kitas klausimas trys dvidešimtukai. Galbūt reikėtų mes, kad mes kalbėtume apie veiksmingumą. Mes nenorime jokių apribojimų ar suvaržymų, bet norime efektyvumo. Kitaip tariant, racionalaus energijos išteklių naudojimo. Trečiasis klausimas. Gal reikėtų atblokuoti investicijas, didelės investicijas, e, į stambius objektus ir taip pat galvoti apie, e, apie CTS tehnologijas. Hvala lepa in hvala komisar za vašo prezentacijo. Imam dve vprašanji. Pone Sisli, Čisel, dėkoju Jums už pasisakymą. Sureaguosiu tai, ką sakė kolega Odi apie ryšius tarp ES ir Rusijos. Nabuko yra prioritetas Europoje ir South Stream, mano nuomonė, netitinka Europos energetikos strategijos kriterijų. Rusija taiko novatorišką požiūrį South Stream ir siekia patekti vidaus rinką. Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie tai, kaip Europos komisija ketina apginti Europos interesus ir kaip ji vykdys trečiojo liberalizavimo priemonių paketo reikalavimus. Dar vienas dalykas. Jūs minėjote, kad leidimų išdavimo procesas yra labai ilgas infrastruktūros projektams. Europos parlamentas paremė pasiūlymą, pagal kurį Europos komisija turėtų paremti pasiūlymą minimaliems standartams naujoms elektrinėms ir leidimų išdavimo tvarkai. Aš norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie tai, taip pat ką galvojate apie licencijų išdavimą naujoms elektrinėms ES. Manau, tai būtų naudinga valstybėms narėms, kurios galvoja, kad galbūt reikėtų pradėti naudoti brandolinę energetiką, taip pat toms valstybėms, kurios turi mažesnius e, žmogiškuosius išteklius, mažiau žmogiškų išteklių. Ačiū. Kolegin Rera Madurel. E, muchas gracias, señor presidente. E, Rera Manuel. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, malonu Jūs matyti mūsų komitete. Mano klausimas labai konkretus, susijęs su jungtimis. Jūs pats sakėte, kad jungtis yra sine kvanon, jeigu mes norim pasiekti rinkos integravimo tikslų ir užtikrinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Tačiau energija nesklinda po visą ES taip, kaip mes norėtume, nes vis dar egzistuoja kliūčių. Šiame kontekste nemanau, kad būtų galima e, taikyti e, esamus mechanizmus, kuriais yra e, E, stiprinamos silpnesnės mūsų sistemos grandys. Noriu paminėti dujų atvejį. Jeigu nebus pasiektas susitarimas ar valstybių narių, tai komisija gali pagalvoti galbūt apie e, tarpininko pasitelkimą dėrybose tarpininkas galėtų atlikti tokį vaidmenį, kokį, padarė, po, kokį atliko ponas Monti e, elektros jungčių kūrimui. Manau, kad komisija turėtų apie tai pagalvoti, galbūt ją reikėtų paskatinti tai padaryti, kad išvengtume tų ginčių, dėl kurių iškyla kliūtys. Ačiū. Dėkuoju. Kalbėtojų sąrašas išseko. Dar kolegė norėjo kalbėti, prašom. Ačiū. Ačiū, e, ponė e, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl priemonių, kurias numato komisija kovodama su energetiniu skurdu. Nes dėje vis dar yra labai daug šeimų, būstų Europoje, e, kurie susiduria su energetinio skurdo rizika. O mano antrasis klausimas būtų susijęs su e, pastatų energetiniu efektyvumu. Europos regionų plėtros fondas e, nustatė 4 procentų nacionalinės kvotas. 4 procentai turi būti skirti tam, kad būsto e, energetinis efektyvumas būtų pagerintas. Jeigu mes norime tai padaryti, tai turime žinoti, e, kad 99 e, procentai pastatų pastatytų pastato e, amžiaus pradžioje yra netinkami, juos reikia renovuoti. Aš žinau, kad jūs bendradarbavote su savo kolega panu Han ir e, turbūt reikėtų kalbėti apie 10 procentų kvot, nacionalinę kvotą, kuri galėtų būti skirta pastatų efektyvumui energetiniam efektyvumui didinti. Tai būtų reikalinga. Ačiū. Komisaras Oettinger, jums galimybė atsakyti klausimus. Kai kurie klausimai atsispindės diskusijoje, kurią pradėsime kalbėdami apie roadmap iki 2050 metų. Vienas dalykas, reikia kalbėti apie laikotarpį iki 2020 metų, tai yra tinklų saugumas, taip pat kiti klausimai, o kai kurie iš jūsų pateiktų klausimų gali būti aptariami, analizuojami, kai bus kalbama apie perspektyvą iki 2050 metų. Taigi energetinis skurdas arba energetinių šaltinių trūkumas buvo minimas ką tik klausime. Penktadienį mes pateiksime darbinį dokumentą, kuriame bus kalbama apie energetikos kainų raidą, bus kalbama apie energetinį skurdą ir bus siūloma E, mūsų priemonės energetikos politikos ir rinkos kontekste. Elektros energijos srityje reikėtų e, išvengti, kad energetinis skurdas nebūtų papildytas e, bendruoju skurdu. Ir jeigu kalbame apie rimtas investicijas į infrastruktūrą. Investicijas, kurios galbūt padidintų energetikos kainas, tai tada mes dar aktualesnį padarysime energetinio skurdo klausimą. Tie 2020 tikslai turėtų būti taikomi ir jų siekiama lankščiai. ES vadovų taryboje ir parlamente šioje kadencijoje buvo susitarta dėl šių tikslų. Buvo kalbama susitarta dėl CO2 mažinimo tikslų, taip pat dėl atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros ir žinoma dabar jau reikia siekti konkrečių rezultatų. Žinoma, atsižvelgiant į valstybių narių E, galimybes, nebūtinai galvojant apie kontrolės mechanizmus. Mes turime užtikrinti, užtikrinti solidarumą, pasitikėjimą, kitaip mes nepasieksime mūsų užsibrieštų tikslų. Todėl aš manau, kad pasitikėjimas yra labai geras dalykas, tačiau pasitikint reikia ir kontroliuoti kadangi tikslai yra bendri visiems ir šie bendri tikslai yra tinkamesnis, patikimesnis kelias, kalbant apie elektros naudojimo veiksmingumą. Reikėtų paklausti, ką tai reiškia. Ar tai reiškia taupimą, ar tai reiškia energijos veiksmingumo didinimą. Mūsų automobiliai, bent jau daugelis iš jų vis, ir, vis yra taupesni, tačiau vis dėlto jų varikliai ir todėl naudoja labai daug energijos, kadangi jie tampa vis galingesni. Tai reiškia, Ar tai reiškia, kad mes norime suvartoti 20 procentų mažiau energijos, ar kad ta suvartota energija būtų kuo veiksmingiau panaudojama? Apie tai dar niekada nekalbėjome. Tomas, tas veiksmingumo terminas efficiency yra nesuprantamas gyventojams Tačiau, kai kalbame apie taupimą, tai tokią savoką supras ir mažas, ir senas. Taigi tas veiksmingumas yra akademinė savoka. Mes susitarėme dėl konkrečių atskaitos laikotarpių. Dabar turime pagalvoti apie tą atskaitos tašką. Ar tai bus 2005 metai, ar pasirinksime kitus metus ir turime numatyti perspektyvas, tikslus išsivyščiams valstybėms, ar joms reikia numatyti tam tikrus taupimo tikslus iki tam tikro laikotarpio, o kitoms valstybėms kitus tikslus. O tos valstybės, kurie velkasi uodegoje, galbūt galės ir toliau tęsti savo veiklą, netaupydamos ir nebūtinai veiksmingai naudodamos elektros energiją. Taigi šita tema yra labai svarbi, tačiau ją išnagrinėti reikia daug laiko. Kovo, balandžio mėnesiais aš tikiuosi pradėti diskusijas šiai klausimais ir su jumis. Ir man labai svarbi parlamento nuomonė. Man labai knieti susipažinti su ataskaita, kuri bus pateikta gruodžio mėnesį, tačiau aš puikiai prisimenu, kad e, konsultacijos ir darybos yra pakankamai sudėtingos. Dėl South Stream ir Nabuko projektas. Nabuko interesas yra labai svarbus ES, tačiau blokuoti South Stream aš nemanau, kad būtų įmanoma ir prasminga. Jeigu atvyksta kas nors iš Maskvos, dažniausiai valstybės narės Sofijoje, Bukareste ir visur tiesiog patiesia raudoną kilimą. Taigi, reikia galvoti apie Europos bendriją. O South Stream finansavimo partneriai yra ir EDF, galbūt ir Austrijos bendrovės, galbūt EON ir Rūrgas, bent jau kai kurios šitos bendrovės buvo pakviestos finansuoti šį projektą ir keletas iš jų netgi sutiko. Reikėtų galvoti apie jėgų pusiausvyrą Nabukas yra mūsų prioritetas projektas, tačiau South Stream blokuoti mes neketiname. O jeigu jūs galite kaip nors pakeisti situaciją, tai kreipkitės į vyriausybės. Jeigu čia šioje salėje būtų suformuluoti tam tikri principai, tai reikia atsižvelgti į tai, kad tam tikrą priešpriešą arba priešpriešinis vėjas gali pūsti iš konkrečios valstybės. Aš anksčiau dirbau sporto srityje. Jeigu jūs peršokate metrą 20 į aukštį, tai tada keliate kartelę į metro 40 aukštį. Ir taip žingsnis po žingsnio jūs galite pasiekti ir didesnės aukštumas. Vadovo tarybos metu siūlėte suorganizuoti gerosios praktikos pavyzdžių parodą, ekspoziciją. Galbūt būtų galima eksponuoti šildymo įrengimus, šaldytuvus, namų e, apyvokos prietaisus, kurie taupo energiją ir galbūt galėtume pateikti ir tinkamo eko e, dizaino ber etiketavimo pavyzdžius su ponė Merkel ir su Sarkozy, su ponu Junkeriu. Aš kalbėjau apie lobistinę veiklą, kuriant energiją taupančius prietaisus. Patikėkite, aš taip pat nenorėčiau, kad viskas užsitęstų. Vadovų taryba turi kovo mėnesį išsakyti savo nuomonę. Jeigu mes nepasirinksime konkrečios krypties, tai jokios parodos ir ekspozicijos nepadės. Mes turime konkrečiai diskutuoti apie pačius skaudžiausius, būtiniausius klausimus energetikos politikos srityje. Kokios svarbiausios sritys investuoti? Aš manau, pirmiausia, pastatų sanavimas ir infrastruktūros plėtra. Nabuko projektai arba ITER projektai, kad ir kokie jie būtų didžiuliai ir svarbus, jie nieko ne, nenuveiks, jeigu būstai nebus sanuojami. Ir jeigu vieno būsto sanavimas kainuos 80 tūkstančių eurų, o vienas namų ūkis gali pakelti nedaugiau kaip 30 tūkstančių eurų naštą. Galime ir turime galvoti, kaip tą finansinę naštą paskirsyti ateities kartoms. Mes turime užtikrinti kompensacijų galimybę. Ir jeigu mes investuosime į pastatų sanavimą, tai mes, ko gero, investuosime ir savo, ir savo būsimų kartų ateitį. Ir taip užtikrinsime energetinį veiksmingumą, mažindami suvartojimą namų ūkiuose ir taip pat sumažinsime energetikos kaštus savo ir ateinančioms kartoms. Todėl aš manau, kad pastatų sanavimas yra labai svarbus ir taip pat infrastruktūros išlaikimas ir jos plėtojimas per artimiausius 10-15 metų yra prioritetiniai dalykai, kad mūsų vaikai turėtų naudos iš tų mūsų veiksmų. Taip pat ES finansavimas iš ES biudžeto vyksta ir toliau, turėtų būti vykdomas ir ateityje, yra jau patvirtinta ir vykdoma labai daug įdomių ir prasmingų projektų. Šią veiklą mes toliau tęsime. Energetikos, kas, e, obli... euro obligacijos. Labai svarbu išleisti, neišleisti obligacijas, bet labai svarbu tas sukauptas lėšas prasmingai investuoti. Mes turime galvoti ne tik tai apie atsinaunančių energetikos šaltinių politiką, bet ir apie bendrąją ES biudžeto ir finansavimo politiką. Jūs puikiai žinote, kad kaip ką kalbėjo e, komisijos pirmininkas sesijoje Strasbūrė apie euro obligacijas. Galimybė išleisti euro obligacijas e, infrastruktūros plėtojimo reikmėms būtų viena galimybė, tačiau kitas dalykas yra ir nacionalinių vyriausybių aktyvi veikla. Taip pat buvo klausima apie KAS 21 elektromobilumo klausimas, tai yra standartizacijos klausimai. Kaip e, e kurti ir kam priklausys tos e, pakrovimo, elektros pakrovimo baterijos kaip bus e, tiesiog e, kūriamos suvienodintos rozetės pakrauti tas automobilių, elektromobilių baterijas. Tai visi klausimai, kuriuos reikės aptarti, bet kita vertus, ar bendras nuostatas pri, priims valstybės narės ir atskiros įmonės. Atsinaujinantis energijos šaltiniai ir Desertek projektas. Tai, kaip vyko finansavimas ir skatimas pastaraisiais metais, mane tenkina. Tačiau jūsų partijos kolega Joška Fischer reikalavo europinio požiūrio į energetikos tinkslus. tinklus. Iki 15 procentų artimiausių metų yra siekiama e, pateikti energijos į bendruosius tikslus iš atsinaunančių šaltinių. Tačiau bendrame kontekste ir toliau tai yra labai nedidelė dalis. Tačiau galvojant apie kitas valstybės, Alžyrą, Tunisą ir kitas galimas valstybės partnerės, reikėtų galvoti apie tinklus į Ispaniją, į kitas valstybės, kalbant apie Neapolyje, pavyzdžiui, um, atliekų deginimo gamyklą ir apie energijos gaminimą ten, reikėtų pagalvoti ir apie tos energijos uh, E, e, pateikimą ir į bendruosius tinklus. Nabuko. Ar Nabuko atitiks toms rinkos nuostatoms, kurios yra formuluojamos bendrai rinkai. Prieš įsigaliojant trečiajam bendrosios rinkos panketui jau mes dabar konsultuojame su valstybėmis narėmis ir ypač dujų srityje mes bandome išspręsti visus e, e, klausimus, be kita ko ir tinklų atsijimo aspektą. Atrodo, atsakiau į svarbiausius klausimus, kuriuos jūs pateikėte. Pane komisarė, dėkoju. Norėčiau pasiūlyti baigti diskusijas šiuo klausimu, kadangi turime ir kitų darbo tvarkės klausimų. Dešimt sekundžių one day in a half an hour exhibition where experts. Aš e, mačiau parodą, e, kurioje e, Berklio laboratorijos ekspertai parodė, kad kažkas yra parengta. Ir tas ekspertas nesugebėjo išjungti elektros iš tų renginių, kurie buvo ant stalo. Jis taip įsiuto, kad sakė, jog e, negali taip būti. Jis įvedė vieno vato būdin, būdėjimo reglamentą po vienos parodos. Taigi Amerikos administracijai buvo padaryta tokia įtaka. Vienas vatas e, gali išgelbėti daugą ir tai galima įrodyti per parodas. Mes turime geros patirties iš pono Bušo laikų, Ir galbūt Europos lyderiai galėtų pasimokyti taip, kaip pasimokė kadaise ponas Bušas. Er Komisaras, aš džiaugiuosi, kad jūs sutinkate, kad Bušas gali ko nors pasimokyti arba galėjo tam tikrų metų ko nors pasimokyti. Tačiau galbūt reikėtų pakalbėti su uh, Vengrijos energetikos ministru, kad rengiant e, vadovų tarybos posėdį lapkri, e, vasario mėnesį būtų pagalvota apie Justus Lipsius kokią nors parodą. Van Rampoj yra šeimininkas ir jis, ko gero, turėtų apsispręsti. Tačiau energetikos ministrų tarybos metu reikėtų galbūt pabandyti apsispręsti dėl kokios nors parodėlės, kurioje būtų demonstruojami namų apyvokos prietaisai taupantis elektros energiją. Galbūt ir parlamente yra pakankamai vietos, čia nedaug parodų, ekspozicijų ir galbūt galime parodyti kokius nors ypatingus prietaisus. Norėčiau padėkoti komisarui ir atsisveikinti su juo. Dėkoju už jūsų informaciją, Buvo labai įdomu susitikti su jumis. Kitas darbuotojas klausimas. Visi, kurie triukšmauja, gaus pilos nuo manęs. Prašau susikaupti. Gezien het uh, vergevorderde uur zal ik uh, proberen dat uh, zeer compact te doen. Uh, <clears throat> Labai ačiū pirmininkė. Žinant, kad laiko nebeliko, aš kalbėsiu trumpai ir greitai. Mes kalbame apie uh, per, uh, pa, re, paredagavimo procedūrą komisijos pasiūlymų. Ir e, mes kalbėsime apie didžiausias leisinas maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po brantolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo. Iš tiesų, tai yra E, dokumentas rengiamas konsultacinė procedūra. Mes e, norime pakoreguoti Euratom sutarties e, numat, straipsniuose numatytas sąlygas ir paskutinį kartą kalbame su komisija, buvo kalbama apie juridinę bazę. Šiandien svarbiausia, ponė pirmininkė ir mylėjai kolegos, yra prisiminti, kad mes negalime pakeisti juridinės bazės, tačiau vietoj 31 Euratomo straipsnio taiksime Lisabono sutartį. Ir dabar mes turėsime kalbėti apie atitinkamus Lisabono sutarties straipsnius. E, kai tik pradėjome renkti šį dokumentą, pradėjome tarti su parlamento juridinė tarnyba ir jūsų gerbiamas pirmininkė iniciatyvos dėka, mums pavyko pasitarti ir su konkurencijos e, komiteto e, atstovais ir sugebėjome perkelti Europono sutarties nuostatas arba peržiūrėti Lisabonos, Euratomo sutarties nuostas, įvertindami Lisabonos sutarties reikalavimus. E, bendro sprendimų prieimimo procedūra dabar yra taikoma, tai yra didelis skirtumas mums. Taigi ir parlamento pozicija dabar sutvirtėjo, mes galime išdėstyti savo poziciją aiškiau Ir e, manau, kad mūsų komitete visi būtent to ir norėjo. Žinoma, tai nėra tarybos pozicija, e, viskas yra logiška, e, taryba su mumis nesutinka, komisija taip pat turi savo nuomonę tuo klausimu. Pone pirmininkė, aš čia nesileisiu visų pakeitimų detalės, nes iš viso yra apie 70 ir dabar aš neturiu laiko jiems visiems peržiūrėti. E, bet aš esu pasirengęs atsakyti į jūsų visus klausimus, kaip ir komisijos atstovas. Aš priminsiu svarbiausią straipsnį, antrąjį straipsnį. E, mes priėmėme su bureliu kolegų e, tokių pakeitimų ir siūlome, kad Europos komisija nelaimės atveju, avarijos atveju turėtų priimti sprendimą, nustatyti atitinkamas normas. E, kadangi mes remiamės hipoteze, kad Europos komisijos kompetencija kaip vykdomosios valdžios e, turi būti įgyvendinama ir veikti turi komisija, o ne taryba. Antras dalykas susijęs su pirm, mano minėtoju. Mes pasiūlėme naują pakeitimą penktajam straipsniui. Nauja pastraipa, tiesą sakant, aš cituoju angliškai. Mes atsižvelgiame į naujus mokslinius duomenis, kurie atsiranda. Ir mes suprantame, kad atliekant mokslinius tyrimus bus sukauptos naujos žinios, nauji duomenės, nauja technologija atsiras. Todėl mes siūlome, kad mes tokią kompetenciją deleguotume Europos komisijai. Ir būtent Europos komisija, vadovaudomasi tokiu delegavimo uh, veiksmu, galėtų pritaikyti praktiškai tuos naujus duomenis. Tai svarbu, kadangi uh, E, dar kartą kompetencija bus perkelta iš tarybos į komisiją. E, žinoma, bus tam tikros sąlygos. Mes prašysime, reikalausime, kad Europos komisija pateiktų ataskaitą Europos parlamentui ir e, tarybos kompetencija galiausiai įgalins ją perimti tą kompetenciją, kurią mes delegavome komisijai ir po to, bus, bus, kuri bus persiusta tarybai. Buvo pateikta visai lė pakeitimų dėl sankcijų, jeigu bus valstybėse narėse nesilaikoma reikalavimu. Yra apibrėžiami ir e, kenksmingi elementai, nesileisiu čia į detalės. Daugiau sutelksiu dėmesį į tuos elementus, kurie yra svarbiausi. Ir apie juos yra kalbama priedę. Mes turėtume atskirti pirmąjį priedą, e, prioritetinį priedą. E, E, kur yra kalbama apie e, pagrindinės maisto medžiagas ir antrinį priedą, kuriame yra kalbama apie netiek svarbės maisto medžiagas ir produktus. E, kolegos, jūs matote, kad radiacijos kiekis turi būti pakeistas, sugriežtinti reikalavimai turėtų būti. Ir vadovaudomėsi maisto ir žemės ūkios agentūros reikalavimais, maisto ir vaistų administracijos Junktinėse Amerikos valstijose e, reikalavimais, taip pat ir pasiremdami savo e, kvalifikuotais kolegomis, e, suprantame, kad reikia nustatyti griežtesnės normas, kokios, lyginant su tomis, kokios dabar nustatytos aš manau, kad dabar perduosiu žodį Europos komisijos atstovui, nes jis yra šios ryties ekspertas ir mes jo nuomonę pasikliausime. Yra dar keletas pasiūlymų e, pateiktų pakeitimais ir juose labai aiškiai yra pasakyta, e, kokios, kokios yra pagrindiniai produktai tuose sąrašuose. Ir e, visi maisto produktai, kurie yra būtiniausi, yra pirmame priede, vadinamiai prioritetiniai maisto produktai. Ir todėl jiems reikia griežtesnių reikalavimų ir priemonių. O antrojo e, priedo produktai nėra tokie svarbus, todėl aš kitų pasiūlymų paprasčiausiai siūlau e, leisti pasisakyti komisijos atstovui, kad jis pasisak... E, išaiškintų viską aiškiau. Mes dar turėsim šešėlinių pranešėjų susitikimą ir pasitarsime su komisijos ekspertais kad e, galėtume susitarti ir išsiaiškinti, kas kaip vyksta. Um, this, uh, Rivazi, our, our shadow, uh, Claude Turmes, uh, Michel Vozy yra mūsų šešėlė pranešė, bet jos nėra šiandien, taigi aš pristatysiu jos poziciją. Dėkuoju ponui Ivo Belet už pasisakymą. Manau, kad gerai, kad pereita e, prie kito teisinio pagrindo, gerai, kad Teisės reikalų komitetas apsisprendė. Dėl to mes pasižiūrėjome į pateiktas normas, bet vis tik tai nuo 89 metų jos neatnaujintos yra. Atsirado naujų mokslininkų tyrimų išvadų nuo to laiko apie ryšį tarp sveikatą ir radioaktyvumo lygį, būtent darbuotojų apsaugos srityje. Tai taikoma darbuotojų, kurie dirba reaktoriuose ir civilinė, civilinėse kitose srityse. Taigi šie nurodyti skaičiai sveikia nuo nudienos mokslininkų duomenų. Pasaulio sveikatos organizacija taip pat yra tam tikrais aspektais įvedusi kur kas griežtesnės e, taisyklės negu kad mes. Ir pirmiausia galvojama apie labiausiai pažeidžiamus gyventojus. Komisijos pasiūlyme yra daromas skirtumas tarp vaikų ir suaugusių. Tačiau kaip tas galėtų veikti praktiškai? jeigu vyks, eini į parduotuvę ir perki produktus, tai kaip vaikui vienus dalykus pirksi, o savo kitus, tai yra visiškai nepraktiškai ir netikslinga. Ta prasme mes turėtume savo teisės aktus priartinti prie tarptautinių standartų. Ir Jungtinių valstijų ir pasaulinės veikatos organizacijos požiūrį pritaikyti. Taigi laukiu kito susitikimo šešėlinių pranešėjų ir man atrodo, kad mes apsitarsime, kaip eiti teisinga linkme. Ponas Mišel Hercelė iš komisijos, ar ką nors galėtumėte pasakyti šiuo klausimu? Dėkuoju komisijai buvo adresuota keletas klausimų. Kadangi jūs paprašėte mane išsakyti savo nuomonę, tai aš tą ir padarysiu. Pirmiausia, keletas bendrųjų pastebėjimų. Jie iš esmės atspindi tai, ką e, pasakė ponas Beres ir ponas Turmes Aš sureaguosiu į jūsų komentarus dėl pakeitimų, bet mm, aš apibendrinsiu juos atsakydamas. Nenoriu komentuoti dabar visų pakeitimų susijusių su teisiniu aspektu. Jūs neprivalote kalbėti apie kiekvieną pakeitimą. D'accord.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 J'arrêterai ici sur la base juridique. Concernant les amendements. Dabar dėl pakeitimų, kurie yra techniškesni. Ponas Turmes minėjo, kad ribos reglamente nebuvo pakoreguotas nuo reglamento prieimimo dienos, taigi norėčiau pakomentuoti tai. 95 metais patvirtinus taip vadinamą teisinį pagrindą, kitaip tariant, direktyvą, kurioje buvo nustatyti standartai Euratomo. Toje direktyvoje metinės dozės sumažinimas nuo 5 iki 1 mili, milidalelės. Mūsų ekspertų grupė pasižiūrėjo į naujus maksimalius leisnus lygius reglamente ir tai buvo padaryta atsižvelgiant į, e, pagrindin, į bazinius standartus. Tai yra dozės, kurios tarnauja kaip pagrindas įvertinant, kiek, koks gali būti maksimalus leistinas taršos lygis maisto produktuose. Ir mes tuo metu vis tik tai nutarėme, kad lygis atitiko realybę. Kodėl? Todėl, kad buvo nustatyta pakankamai saugiklių įvedant ribas ir taryba dar 87 metais tai padarė, o ekspertų grupė komisijos tuo metu pateikė pasiūlymus vadovaudamasi ekspertų grupės konsultacijomis, patarimais. Tie pasiūlymai buvo labai griežti dėl to, kad buvo numatyti įvairūs saugumo lygmenys o taryba, taryba padalijo e, vertės iš trijų tam tikrais atvejais, o ir iš keturių kitais atvejais. 95 metais buvo dar kartą pasižiūrėta į naujus maksimalius lygius arba ribas, pasižiūrėti, ar jie atitinka Euratomo standartus ir tarptautinius standartus. Aišku, Europos, Euratomo standartai E, yra pripažinti tarptautiniu mastu. E, tarptautinė radiacinės apsaugos agentūra juos pripažįsta. Taigi, 2006 metais visas procesas pasibaigė, o jis prasidėjo 90, 2005 ir 2004 metais. Bet kuriuo atveju Kodeks elementarius komitetas, kuris yra organizacija dirbant dirbti su pasaulio maisto organizacija ir Žemės ūkio bei maisto organizacija. E, pasižiūrėjo į leisnės ribas įvykus e, branduoliniai ar radiologiniai avarijai. Komisija įsitraukė į šį darbą, iš bendrijos ji gavo mandatą ir prisidėjo prie viso darbo, kurį nuveikė Kodeks alimentarius komitetas. Buvo pastelgti tie patys skaičiavimo pagrindai, kaip ir europiniams standartams, kurie buvo panaudoti ir riboms nustatyti. Bet, kaip sakiau, tai yra gairės, o ne maksimalus leistinas lygis. Egzistuoja, aišku, tam tikrų skirtumų. Kodeks alimentarius nenumato 1200-1300 e, dalelių kilogramui. Yra, e, aišku, įvairios maisto kategorijos, pavyzdžiui, kūdikių maistas ir dar e, bendresni, plačiau vartojami maisto produktai. Buvo radionuklidai sugrupuoti į vairias kategorijas Taip pat buvo atsižvelgta į jautrumą radiacinį radionuklidų požiūrių. Kartais, kai buvo perkeliami kai kurie radionuklidai į kitas kategorijas, mes uh, tardavome savo nuomonę, bet noriu pasakyti, kad pagrindas skaičiavimui yra tas pats. Koks jis yra metinis maisto suvartojimas, procentas, kuris gali būti užterštas O dėl maksimalių ribų, tai pasižiūrėta buvo į kiekvieną radionuklidą. Ir dėl intervencijos ligmens visi patvirtino tokį ligmenį, kaip kad komisija pasiūlė 95 metais, jisai buvo patvirtintas. pakeitimuose yra minimi įvairūs komitetai. Tačiau ko trūksta? Trisdešimt pirmojo straipsnio ekspertų grupė neminima. E, buvo pasakyta, kad šios grupės duomenys nėra skaidrus. Komisijoje nėra e, kito ekspertų komiteto, mokslininkų komiteto išskyrus šį komitetą ir jie užtikrina, jie turi pakankamą ekspertizės šioje srityje. Tos ekspertizės žinių e, Europos maisto saugos agentūroje nerandame. Jeigu iškyla problemų, tai e, vartotojų apsaugos ir sveikatos direktoratui taip pat iškyla problemų. ir jie kreipiasi į mus apie maisto paveikimą radioaktyvimis medžiagomis. Buvo klausima mūsų dėl urano, dėl geriamo vandens, dėl e, užterštumo cheminėmis medžiagomis. Taigi jie kreipiasi į mus, kad mes galėtume kreiptis į 31 straipsnio grupę, kuri gali tarti savo žodį dėl radiologinio užterštumo ir kenksmingumo. Ir uh, Tai yra labai svarbu mums. Jeigu mes galvojame, mm, kaip reikia taikyti reglamentą, nors jam nebus taikoma Euratomo sutartis, pasižiūrėkime į importą pagal Europos bendrijos sutartį. Bus taikomas Europos staties nuostatos. Reikia įvertinti visą situaciją ir reikia galbūt plėsti taikymos ir tai tada su kuo bus konsultuojamasi. Vėlgi su ta 31 straipsnio ekspertų grupe dėl jos darbo skaidrumo. Norėčiau pasakyti, kad galima išsiaiškinti, kas yra tie nariai, pasižiūrėjus į interneto svetainę komisijoje, komisijos bendrojo svetainėje. Ši grupė turi savo darbo tvarkos taisyklės. Dabar grįšiu prie ribų. Įvairiuose pakeitimuose sakoma, kad maksimalios ribos turi būti pagrystos atsižvelgiant į apsaugos reikalavimus patiems labiausiai pažeidžiamiems gyventojų sluoksniams silpniausiems ir labiausiai pažeidžiamiems, jautriausiam grupėms. Aš nežinau, ar reikia reguliuoti rinką Europos Sąjungoje, atsižvelgiant į tas kritiškiausias grupės. Galbūt jos apsirūpina pačios maisto produktais. Reikia iš tikrųjų galvoti apie visas gyventojų grupės. Būtent apie tai kalba komisijos pasiūlymas. Komisija e, pateikė rekomendacijas ir taip jau buvo padaryta. Ji pagal Euratomo sutarties 38 straipsnį teikia rekomendacijas. Būtent šis straipsnis ir numato rekomendacijas po Černobilio katastrofos žmonės, kurie vartojo daug e, miškuose augančių produktų, pavyzdžiui, grybų, e, kartais galbūt pasigėdo išsamesnės informacijos. Tai yra labai konkretus specifiniai gyventojų sluoksniai grupės. Dabar pažeidžiamieji gyventojų sluoksniai. E, kai nustatomos ribos, ką padarė 31 straipsnio ekspertų grupė. Kai skaičiuojamos šios ribos, jos nustatomos įvairioms amžiaus kategorijoms. Žiūrima į radionuklidų lygmenį, padaromi paskaičiavimai, atsižvelgiant į metinį suvartojimo lygį. Trys yra amžiaus grupės e, nuo vienerių iki dešimties, taip pat suaugę žmonės Ir buvo nustatyti pirmai kategorijai žemiausi lygmenys ir jie buvo įrašyti į reglamentą. Kaip jūs matėte, yra ir tam tikros vertės nustatytos mm, maisto produktams skirtiems kūdikiams. Ir būtent e, kalbam apie kūdikius, kurie yra žindomi krūtimi. Taigi kalbama apie amžių iki keturių, penkių mėnesių iki metų. Galima ginčytis dėl to. Kalbame apie žemiausias vertės kiekvienoje amžiaus kategorijoje mes e, pasitaikome šias vertės visiems išskyrus kūdikiams. Taigi naudojamos žemiausios vertės suaugusiems ir vaikams, mažiausiems vaikams. Galbūt ne visi remia tokį požiūrį, bet egzistuoja tam tikra logika. E, kai kuriuose pakeitimuose siūloma įvesti nuostatą, kad visuomenė turi gauti informaciją. Man atrodo, tai yra ponios Rivazy pakeitimai. Mes turime laikytis 96 metų direktyvos, primtos pagal Euratomą dėl minimalios apsaugos. 86 metais taip pat buvo patvirtinta priimta direktyva dėl informacijos visuomeniai pagal Euratomą ir dėl to, kas turi būti daroma avarijos nelaimingo atsitikimo atveju ir taip pat dėl informacijos esant e, radiologiniai ypatingai situacijai. Taip pat pasakyta, kad nuorodos direktyva, kur nustatomi e, baziniai standartai, turi galioti ir ateityje. Aš sakyčiau, ne tik tai ateityje, bet visuomet vertės, kurios yra įrašytos reglamente, peržymame, yra susijęs su direktyvų kontekstu. Taigi, bet nereikia visko, kas yra direktyvoje, kartoti, perkelti į reglamentą. Galiausiai pasakysiu, kad gyventojų radiologinė apsauga yra atspindėta tekste ir e, apie tai pirmiausia kalbama nuo straipsniuose nuo 30 iki 38 trečiame Euratomo sutarties straipsnėje. Tai yra pirminiai teisės aktai susijęs su antriniais teisės aktais. Aš galiu jums parodyti tą pirminį tekstą. E, tai yra 250 puslapių dokumentas. E, būt mes individualiuose diskusijose išsiaiškinsime niuansus. O galbūt jūs turite kokių dar esminių pastebėjimų, kitaip vertėjai išeis ir mes nebesikalbėsime. Aš baigiu, aš baigiu. Taigi pirminės teisės, išvestinės teisės ir reglamentai, nustatantis maksimalų, lyg, maksimalų lygį avarijos atveju. Viskas tai yra nustatyšime tekste. Ačiū uždėmesi. Klot, ganz kurz. Aš irgi noriu atsakyti Voltero kalba, nes tai yra kalba žmonių, kurie dirba brandolinėje srityje ir radioaktyvėje srityje labai aktyviai. Aš jums galiu pasakyti, kad aš e, matau kodeks alimentarius nustatytas normas. E, Ir e, ten yra nurodyti labai aiškus e, standartai skirtingiams maisto produktams. Ir man iškyla abejonių, dėl to, ką jūs ką tik pasakėte šiandien, nes mums nelieka laiko leistis į detalės. Todėl aš pasiūlyčiau, kad mes suorganizuotume labiau techninį susitikimą, kuriame galėtume aptarti tikslus e, dėl e, informavimo. Aš dėkuoju, tačiau ir techninis posėdis nedaug ką padės jūs turėtumėte ir toliau susitikinėti, dėrėtis, derinti savo pozicijas. Di... Gerai, kad atidėtas yra balsavimas, tačiau jis buvo atidėtas, kadangi buvo išvelgta ypatingų pavojų ir tik reikia tikėtis, kad iki vasario mėnesį visi klausimus išspręsti. Dėkuoju, geros kelionės namo, e, išsimegokite, rytoj pradėsime darbą.